vakari, vakarykščio posėdžio protokolas ir patvirtinti tekstai yra pateikti. Ar kas nors nori jiems prieštarauti? Nematau e, norinčių prieštarauti, tai tuomet tvirtiname